Yeah, it is. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai. Mums e, skirtas labai nedidelis laiko tarpas, tad prašau visus užimti savo vietas. Noriu Jūs e, pasveikinti čia, pirmajame naujojo MPL komiteto posėdėje. Esu pirmininko kėdėje dėl to, kad e, buvau paskutinė iš MPL komiteto biuro e, perinkta e, iš praeitos kadencijos. Tad pradėsiu šį posėdį tinkamą tvarką. Tikiuosi, kad jums bus malonu jame sudalyvauti. Ačiū, kad atėjote. Taip pat priminsiu, kad šiame posėdėje galite klausytis vertimo į visas oficialiasias kalbas, išskyrus airių gelų kalbą. Kitas mano pranešimas toks. Žinoma, E, yra visateisiai nariai, pakaitiniai nariai. Taip pat e, yra keli pranešimai apie asmenys, kurie nebus e, nulatiniai pakaitiniai nariai, bet yra atvykę balsuoti. Ponas Naran Rinau vietoj pono Fukslau. Renew Europe ponia Vantran vietoj ponios Bauf. Bofri. Taip pat e, Renew vardu ponia Donat vietoj ponos Maksovos, EKR e, vardu ponia Mazurek vietoj ponios e, Nikolasonova ir ponas Lagos vietoj pono Nikolau Alvanos. Atsiprašau už visas klaidas ištariant pavardės. G49 e, kvorumas yra. Tad e, galiu paskelbti, kad e, posėdį galime pradėti ir mes norime suformuoti naujojo MPL komiteto biurą. Komiteto biurą turime suformuoti išrinkdami pirmininką ir vicepirmininkus ir turėtume tinkamai pritaikyti e, darbo tvarkos taisyklių 213 taisyklę. Pirmiausia, reikėtų išrinkti pirmininką ir e, po to vicepirmininkus. Kvorumas yra susirinkęs, tad pradėsiu posėdį prašydama nominuoti kandidatus į pirmininko postą. Ar kas nors norėtų nominuoti kandidatų į šį postą. Pona Rafalska, prašom. Ponios ir ponai, mėly kolegos. EKR er, e, vardu norėčiau rekomenduoti ponę Beatą Šidlo į užimtumo komiteto pirmininkės postą. Pone Beata Šidlo bus kaip, kaip Lenkijos ministrė pirmininkė ir e, įdama kitas pareigas įgyvendino įvairias e, socialinės reformas, dėl kurių labai pasikeitė Lenkijos piliečių padėtis. Tai reformos susijusios su darbo e, rinka, šeimos politika, įvairiais kitais socialiniais klausimais. Tos reformos buvo pastebėtos visoje Europoje ir iš jų buvo matyti, kaip galima veiksmingai apriboti socialinės problemas. Be to, ponia Beata Šidlo puikiai išmano apie socialinio dialogo aspektus. Ji dalyvavo socialinėme dialoge su profsąjungomis, darbdavių organizacijomis, atstovaudama vyriausybei trišalime dialoge. Taigi ji e, tikrai puikiai supranta, ką reiškia toks dialogas, e, kaip e, jį galima padaryti veiksmingą. Tai esmė, kaip galima spręsti problemas, įskaitant politinės problemas. Tad norėčiau paprašyti parlamento narių pritarti šiai puikiai kandidatūrai. Ji labai patyrusi politikė, dalyvavusi darbe susijusiame su socialiniais klausimais labai ilgą laiką. Jos darbo esmė buvo socialiniai klausimai, tad norėčiau, kad pritartumėte šiai nominacijai. Gerai, noriu pastirauti tuomet dėl nominuotos kandidatės, ar ji nori būti nominuota, ar pritarė nominacijai. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, taip e, sutinku būti nominuota ir e, Jums leidus norėčiau truputį prisistatyti, šiek tiek papasakoti apie save, nes e, galbūt daugelis jūsų manęs nepažįsta, tad jums leidus labai norėčiau prisistatyti. Taip, prašom. Ačiū labai. Man didelė garbė būti nominuotai į e, šio komiteto pirmininkės e, postą. Man e, tai vienas iš svarbiausių Europos parlamento komitetų. Tai sakau ir savo patirties, kurią sukaupiau, kai buvau Lenkijos ministrė pirmininkė ir viceministrė socialiniais klausimais. Reikia įgyvendinti daug e, reformų, reikia jas e, tęsti ir savo bendrajame darbe turėtume visų pirma siekti e, konsensuso, kalbėtis tarpusavyje, tai geriausias būdas ieškoti geriausių sprendimų tiems, kas už mus balsavo, suteikė mums mandatą jiems atstovauti. Per visą savo profesinę karjerą dirbau būtent su socialiniais klausimais ir e, Lenkijos vyriausybėje, be kita ko, įgyvendinome sėkmingai vieną socialinę programą. Kaip minėjo ponė Rafalska, su kuria dirbau tarp, kartu ir bendratarpavau, e, jos dėka, be kita ko, pavyko įgyvendinti tam tikrus naudingus sprendimus. Uh, Kaip ji minėjo, tos programos sulaukė teigiamo įvertinimo visoje Europoje. Jas taip pat palankiai vertino ir mūsų piliečiai. Tai matyti ir iš Europos parlamento rinkimų rezultatų ir mano asmen, asmeninių rezultatų tuose rinkimuose. Pavyzdžiui, dirbome su vaikų klausimais, siekėme sumažinti e, nedarbą Lenkijoje ir tai pavyko padaryti, jis dabar labai nedidelis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dėl šių programų ir projektų daugelis socialinių grupių gavo e, paramą ir dabar tiesiog gyvena geresnį gyvenimą. Atstovauju e, regionui, kuris labai didelių sunkumų patyrė per e, ekonomikos pertvarkos laikotarpį, vyko tam tikrų sisteminių pokyčių Lenkijoje ir dabar galime konstatuoti, kad e, padėtis Lenkijoje visiškai pasikeitė. Bet e, tame regione buvo nemažai socialinių klausimų ir sunkumų, o tai turėtų būti politikui daugiausia rūpimas dalykas. Taigi e, prašyčiau e, pritarti mano kandidatūrai, jeigu norėtumėte su manimi bendratarbiauti kaip su šio komiteto pirmininkė. Jeigu pritartumėte, man tai būtų didelė garbė, tada e, prašau jūsų paramos ir pareiškiu, kad esu pasiruošusi palaikyti dialogą su visais komiteto nariais, visomis politinėmis frakcijomis, nes manau, kad būtent šiame komitete turime rodyti pavyzdį Mm, ir spręsti klausimus, kurie yra svarbus visiems piliečiams. Be, uh, uh as... Kuo Jums, ponė Šydlo? Tam, kad uh, būtų galima išrinkti pirmininką komiteto, tas kandidatas turi būti tikrasis narys, turi būti užpildęs finansų interesų deklaraciją ir deklaraciją susijusią su uh, deramo elgs, deramos elgsenos kodeksu. Jūs esate uh, e, už pasirašiusi abi deklaracijas, dėl to turite teisę būti skiriama kandidate. E, Sara Skite dal, noriu dar pasakyti, kad pakeis Marija Walsh EPP vardu. Papildomai tą paskelbiu. Viskas jau atlikta procedūriškai, galime pereiti prie rinkimų. Pone Pišov. Dėkui pirmininkė, sveiki visi. Savo frakcijos vardu, socialistų ir demokratų frakcijos e, balsu, norėčiau paprašyti balsuoti slaptai. Gerai, ponė Kaza. Dėkui, pirmininkė. E, egzistuoja DON sistema, e, kuri taikom parlamente ir jeigu mes palaikome šią sistemą, DON sistemą, E, turime suprasti, kad jos reikia laikytis, nes e, mes pagal tą dehon sistemą sudarėme sustarimą ir jeigu jo nebus laikomasi, tai turės pasiekmių ne tik mūsų komitetui, bet ir kitiems komitetams. Aš nesuprantu, kodėl kolegos socialistai prašo balsuoti slaptų balsavimų, kai turime tik vieną kandidatę ir e, kandidatė yra e, susitarimo dalis, susitarimo padaryto pagal DEHON sistemą. Aš nemanau, kad turėtume balsuoti slaptai, nes nėra ko slėpti. Mes turėtume pademonstruoti žmonėms, kurie mus stebi, ES piliečiams, kad turime sistemą, e, kuri veikia ir kad laikomės e, sustarimų, kur kurie sudaryti pagal tą sistemą. Jeigu mes dabar balsuosime slaptai, tai neteisingas signalas siūsime apie Europos Sąjungą. Ponas Fizelaro noriu pasakyti. Aš e, manau, kad ponas Dehontas buvo genijus matematikos. Ir mes dabar neatvykome čia e, dėl to, kad e, mums svarbu matematiniai skaičiavimai, bet dėl to, kad būtų galima skaičiuoti, kai balsuojame. Ir tai yra susiję ne su balsavimo, neleidimu balsuoti dėl vieno ar kito kandidato, tai yra susiję su procedūra, mes nieko neturime iš tikrųjų slėpti, bet turime teisę balsuoti slaptai ir aš remiu socialistų pasiūlymą. 11 parlamento narių, jeigu yra už slaptą balsavimą, tai tada galima balsuoti slaptai dėl šio paskirimo ir noriu pasakyti, kad šiam balsavimui e, bus, e, ga, balsuojant galima susilaikyti, bet jūsų balsas nesiskaičiuos. Bus galima balsuoti už arba prieš. Jeigu už esate, spausite žalią mygtuką, raudoną, jeigu esate prieš. Ir dabar, kadangi e, vykdomas visos sąlygos, skelbiu balsavimą pradėtą. iš EPP trimis per daug parlamento narių balsuoja. Balsuojame dėl kandidatės. Jeigu už kandidatę, prašau spausti žalę mygtuką, jeigu prieš, spauskite raudoną. Viskas gerai dabar? Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Matome, kad 21 balsavo už, 27 prieš, 2 susilaikė. E, susilaikė balsai neskaičiami, tačiau kandidatė nėra išrinkta. Ir dabar siūlau sustabdyti šį posėdį ir nukelti jį e, tolesniam laikui. Ar sutinkate, ponia Kaza? Vėliau kada? iki kitos savaitės. Tada mes turėtume rasti laiko e, sprendimui, nes problema tikrai tokia išskirtinė, unikali. Mano pasiūlymas būtų e, atidėti, sustabdyti dabar posėdį ir paprašyti sekretoriato e, numatyti naujo laiko, naują laiką kitam posėdžiui. Ar sutinkate su tokiu pasiūlymu? Taip? Tuomet posėdis baigiamas. Dėkoju.